very uninteresting. <laughs> okay, dear colleagues. Gerai, gerai. Kolegos, labas rytas. Pradėsime savo posėdį ir iš karto aptarinėsime šeštąjį darbo tvarkės klausimą. Tai įgyvendinimo teisės aktų darbuotės gyvenimo priemonių peržiūrą. Labai svarbu pasinaudoti mūsų parlamento galiomis e, gilintis į šios klausimus. Mes manome, kad e, šitas klausimas yra labai svarbus. Bernardino kalbės pirmiausia EOPA atstovas, Ketman Fismas direktorato atstovas taip pat dalyvauja šiame posėdėje. Kalbėsime apie techninius e, reguliuojimo pobūdžio standartus, kurie bus artimiausių metų e, pristatyti. Tikimasi jų mėnesio pabaigoje. Atsiprašau, kovo pabaigoje. Tiesiog nereikia priminti, kad tas, nauja, tas pasiūlymas yra labai svarbus, galvojant apie užtikrintesnės finansavimo sąlygas. Taigi, tas naujasis požiūris yra labai svarbus ir šiame kontekste yra labai svarbus šitas pateiksimas dokumentas Bernardino ir Getner pristatys įvadinę informaciją, o, po, o mūsų pranešėja Revanš, Bervanš so like now... Peres negalėjo atvykti, kiti kolegos ją pavaduos Bernardino ir Getner pasakys dabar, bet neilgiau tikiuosi kaip 10 minučių abu kartu. Ačiū Roberto, dėkoju, kad pakvietėte į šitą posėdį, dėkoju, dėkoju parlamento nariams. Labai malonu dalyvauti šiame posėdėje aptariant PRIPS Pagrindinis informacinis dokumentas yra jungtinio komiteto vienas iš svarbiausių dokumentų, galvojant apie vartotojų apsaugą. Šitą dokumentą rengėme nuo 12 metų, aptarinėjame įvairias temas su suinteresuotomis šalimis, pramonės atstovais, ekspertais ir taip toliau. Mes taip pat kartu su komisija atlikome vartotojų nuomonės apklausos, apklausą ir po to mes e, sausio mėnesį parengėme konsultacinį dokumentą ir tardamėsi su interesuotomis šalimis gavome daugybę atsakome, tiesiog buvo siūloma, kaip pakeisti RTS ir kaip pritaikyti ją prie įvairiausių PRIPS variantų ir mes e, supratome, kad konsultuotis dėl mm, būsimos politikos reikia atsižvelgti į vairiausius aspektus, į už ir prieš. Mes pasiūlėme tam tikrą pusiausvarą, jai buvo pritarta, tačiau kita vertus buvo ir tokių klausimų, kurie yra netokie lengvai priimami. Labai įvairių pramonės sektorių atstovai pasiūlė įvairiausius terminus, dėl to e, iki kada reikėtų užbaigti mūsų pasiūlymą, kad būtų visi produktai apimti. Kita vertus, reikėtų numatyti daug laiko įgyvendinimui. Mes e, girdėjome, kad reikės devinių mėnesių, kad būtų tinkamai įgyvendinta šitas pasiūlymas. Iš ESA perspektyvos kalbant, mes savo RTS projektą e, pateiksime kovo 31. Jis jau turėtų būti e, pritartas ir komisijoje. Galvodami apie pramonės atstovus, mes turime pasakyti, kad kai kurie iš jų yra priimtini, kadangi reikia atnaujinti informacinės sistemas ir žinoma reikia prisiderinti prie ES teisės aktų. Aš norėčiau pakalbėti apie kai kurios sudėtingus kit elementus. Pirmiausia, reikėtų pakalbėti apie riziką. Rizikos kriterijai yra vienas iš kitų elementų. Taip pat reikėtų prisiminti, kad mes atlikome vartotojų nuomonės vertinimą ir ją ir numatėme septynis kriterijus, pagal kuriuos mes atliksime vertinimą. Taip pat mes vadovavome sudėtingą metodologiją, kad galėtume numatyti pačius įvairiausius prips šioje bendroje skalėje. Taip pat mes atsižvelgėme į kai kuriuos kokybinius ir kiekybinius kriterijus, atsižvelgėme į vairiausius prips, kad jie būtų apriepti tos pačios rizikos vertinimo. Taip pat mes e, įvertiname sudėtingų produktų riziką ir taip pat ilgalaikių finansavimo, ilgalaikių fondų e, taikymo priemonių riziką. Mes ir toliau tiksliname tą informaciją, kurią gavome atlikę konsultacijas ir žinoma siekime atsižvelgti į vartotojų lūkesčių. Yra tam tikrų iššūkių, Pavyzdžiui, reikės įvertinti kreditinį riziką, naudojant įvairaus tipo prips, tačiau šitie e, iššūkiai mūsų manimų bus įveikti artimiausių metų. Labai svarbu pateikti pačią svarbiausią informaciją. Mes siekime sukurti tokias priemonės, kurios leistų įtraukti perspektyvę ateities informaciją vartotojų e, e, konsultacijos parodė, kad reikėtų pateikti daugiau grafikų, e, informacinės medžiagos, kad būtų galima tinkamai įvertinti mūsų pasiūlymo esmę. Tačiau mes numatome veikimų laisvės ir gamintojams ir taip pat numatome įvairiausius įmanomus scenarijus. Mes taip pat pateikėme ir lyginamosius scenarius. Komisija siekia ištirti e, galimybę palyginti atskirų produktų veiksmingumą. Mes e, įvertinome platesnio mašto riziką rinkoje ir taip pat įvertinome galimybę, koks pelnas galėtų būti įvertinant situaciją praeitie. Taip pat e, kai kurios suinteresuotos šalys e, siūlė įtraukti ir praeities e, aspektus siekiant įvertinti dabar siūlomą scenarijų. Labai svarbu, kad po kaštų būtų įmanoma apskaičiuoti tikrąją realią gražą. Ir galiausiai apie išlaidas Daug vartotojų nekreipia ypatingo dėmesio į išlaidas, kai priima investicinius sprendimus. Tačiau kaštų arba išlaidų struktūros yra labai įvairios ir todėl mes siekiame surasti tokį metodą, kuris e, tarp atskirų trips galėtų parodyti tų išlaidų įvairovę mes įtraukėme ir tiesioginius, ir netiesioginius kaštus, tačiau labai svarbu įvertinti tuos kaštus, kurie kyla einamuoju momentu į tie, kurie gali atsirasti vėliau. Taigi mes pateikėme šitas, šitą informaciją ir skaičiais, ir procentais. Mes pasiūlėme taip vadinamą reductions in yield ir numatėme kaštų indikatorius, kad būtų galima palyginti įvairias skirtingas struktūras. Mes manome, kad mes padidinome skaidrumą ir taip pat suvienodame veiklos sąlygas teikiant įvairius skirtingus produktus. Taip pat mes išanalizavome konsultacinį dokumentą ir siekime patikslinti mūsų siūlomas nuostatas, o dabar mes tiksime metodologiją, mes siekiame patikslinti e, e, e, operacijų kaštus ir norime šitos kaštus nurodyti kuo tiksliau, kadangi tai yra labai svarbu investuotojams ir taip pat reikia vartotojams. Šitas dokumentas mūsų manimų užtikrins daugiau skaidrumo įvertinant e, operacijų kaštus ir taip pat pasirenkant draudimų pagristus investicinius produktus. Aš tikiuosi, kad šioje trumpoje informacijoje jūs radote naudingos informacijos ir tikiuosi įdomios informacijos ir tikiuosi, kad mums pavyks sėkmingai užbaigti mūsų darbą rengiant šitą dokumentą. Dėkuoju. Ačiū, ponai Bernardino, suteiksiu žodį Svenui Getneriui. Ačiū pirmininkė, gerbė Europos parlamento nariai, dėkui už kvietimą. Mes labai palankiai vertiname tą aplinkybę, kad Europos parlamentas pakankamai ankstyvoje stadijoje įsitraukė į šias diskusijas susijusias su PRIPS arba MIPP reglamentu, kalbant e, apie ESAS e ir RTS, e, aš daugiausiai dėmesio skirsiu tvarkarašį ir atsakysiu jūsų klausimus, jeigu turėtumėte. PRIPS pasiūlymas susijęs su svarbiausiais veiksmais siekiant užtikrinti skaidrumą susijusiu su investicijomis ir mes pateiksime naujas iniciatyvas, kurias galės tiesiogiai ir betarpiškai pamatyti. Su jomis susipažinti ES piliečiai ir mes turime tas iniciatyvas įgyvendinti tinkamai. Visos šalis kurios dalyvauja šiame procese, turi laikytis atitinkamų numatytų e, terminų tam, kad PRIPS sistema pradėtų veikti, o komisija bendradarbiavo su visais suinteresuotais subjektais ir institucijomis e, tam, kad šis procesas pradėtų vykti sklandžiai. Visų bandymų rezultatai bus įtraukti į kit pristatymą ir komisija dės visas pastangas tam, kad ir ta sistema dar iki vasaros pradėtų sklandžiai veikti, tam, kad e, teisėkuros institucijos galėtų pasinaudoti savo priežos ir kontrolės teisėmis. Puikiai žinome, kad tam tikrai suinteresuoti subjektai paprašė prips teisės aktus e, pradėti taikyti vėliau, nes e, esą nepakankamai joms liko laiko pasiruošti. Puikiai suprantame, kad e, tas tvarkaraštis yra pakankamai ambicingas, tačiau kovo pabaigoje jau pradėsime sistemą dėkti ir iki metų pabaigos pramonė sektorius turės prisitaikyti. Taigi mes siekiame, kad nustatyti terminai nebūtų viršyti, nes įmanoma jų laikytis ir labai svarbu, kad kit sistema pradėtų veikti ir kad vartotojai gautų tinkamą informaciją, kad e, lengviau galėtų priimti savo investicinius sprendimus. Dabar pakalbėsiu apie du specifinius aspektus, kalbant apie komisijos įgalinimas susijusi su PRIPS e, tikslais e, aplinkosaugos ir socialinės politikos srityje. Komisija mums patikė atitinkamas e, instrukcijas tam, kad mes parengtume klausimyną arba tam tikrą konsultacinę medžiagą dėl ESAS. <clears throat> Ir tačiau tam, kad mes ne, e, <clears throat> išvaistytume netinkamai ne, arba netinkamai nepanaudotume ETA, esas e, ribotų išteklių. Toks prašymas bus e, pateikiamas tik tai tuomet, kai RT sistema bus visiškai baigta kurti. Ir po to bus pasirašytas tojas tarp institucinis e, susitarimas, pagal e, kurį atitinkamai bus reglamentuojami papildomi teisės aktai. Taigi nuo 2016 gruodžio 31 dienos bus suderintos visos galios susijusios su e, PRIPS ir MIFIR. Ačiū uždėmesi. Ir galiu atsakyti klausimus, jeigu tokių pasitaikytų. Ačiū komisijos atstovui. Išklausysime dabar komiteto narių. Pirmoji kalbės Eliza Ferreira, pranešėjos vardu. Ačiū, ponė Perės, negali dalyvauti posėdėje, už tai atsiprašau, taigi kalbėsiu jos vardu, norėčiau padėkoti abiems kalbėtojams už suteiktą informaciją. Ir iš dalies jau atsakė į arba užbėgo už akių būsimiems klausimams, tačiau vis tik tai kai kurių e, atsakymų mes dar neišgirdome. Pirmas komentaras susijęs su tvarkarašiu. Atsižvelgiant į tai, kad viešosios konsultacijos jau baigėsi, norime pabrėžti, kad labai svarbu yra laikytis nustatyto tvarkarašio ir mes palankiai vertiname tą aplinkybę, kad abu pranešėjai tvarkaraštį minėjo ir ypatingai minėjo kovo 31 dieną Europos atstovas šią datą minėjo. Buvo paminėtas taip pat paminėta birželio pabaiga, nes labai svarbu užtikrinti, kad liktų pakankamai laiko Europos parlamento apsvarstyti šios pasiūlymus ir kad sektorius galėtų tinkamai pasiruošti. Specifinį klausimą dėl to, kaip ESOS ir EOPA yra pasirengusios sureaguoti į mūsų pasiūlymus dėl tinkamų scenarijų pirmajame lygyje. Tai kalbėjo ponas Bernardino, nes e, anksčiau buvo pasitaikė taip pat ir pakankamai optimistinių scenarijų. Taigi kaip galime užtikrinti, kad tos tendencijos kestusi palankios ir kyla klausimas, ar iš tiesų galime pasitikėti tais rašomais scenarijais, nes būtent jie labai didelę įtaką turės bendram vertinimu. Taigi būtume dėkingi, jeigu apie tai suteiktumėte daugiau informacijos. Kitas klausimas susijęs su nesena komisijos iniciatyva atskirti prips nuo MIFIR ir tas žingsnis padarytas buvo tinkamas, tačiau jis turi būti siejamas ne tik su RTS ir su AJOPA, tačiau taip pat ir su ESOS e galimybėmis, užtik, e, tiksliau su galimybėmis užtikrinti ESOS veiksmų kontrolės veiksmų procesą, taigi būtų gerai, jeigu dar ir šie aspektai sumiau paaiškintumėte. Dar vienas dalykas susijęs su e, suminių rodiklių naudojimu, o jau vien pačių rodiklių nustatymas yra tam tikrą prasme suponuoja tam tikrą e, šališkumą. Taigi, galbūt uh, reikėtų daugiau informacijos suteikti apie metodiką, pagal kurią tie rodikliai yra apskaičiuojami ir nustatomi. Ar galėtumėte šiek tiek išsameu mums paaiškinti ir pristatyti tą savo atliekamą techninį darbą, tam, kad tuos suminius rodiklius galėtumėte tinkamai surinkti ir pristatyti, nepraleisdami svarbios ir prasmingos informacijos. Kitas aspektas susijęs su komisijos suteikiamais įgaliojimais ESAS įvertinti į, įvairias multipolarnės investavimo galimybės. Kila klausimas, kaip išvengti dubliavimuose tarp PRIPS ir kitų sistemų siekiant priimti sprendimus dėl daugelįpio investavimo. Kalbant apie išvestinius vertybinius popierius, tai, kaip suprantame, sektoriaus atstovai atlieka rimtą lobistinį darbą tam, kad būtent išvestinius vertybinius popieriams būtų taikomas išimtis ir dėl to labai garsiai savo poziciją reiškia socialistai Europos parlamente, siekdami, kad išimtis nebūtų taikomas. Paskutinis pastebėjimas dėl mokesčių. Pirmame prips lygyje mokesčiai nebuvo įtraukti ir numatyti. O tai yra labai svarbus aspektas priimant investicinius sprendimus. Mes pageidautume, kad e, būtų pateikta tam tikra informacija apie tai, kaip su mokesčiai susijusius aspektus įtraukti šį pasiūlymą. Tik šiuo metu tai būtų tiek pastebėjimų ir komentarų, kuriuos norėtume dabar pristatyti ir būtume laimingi, jeigu komisijos ir Europos atstovai diskutuodami su Europos parlamentu šiek tiek labiau įsigilintų į šios sektorius. E, Europos Sąjungos partijos frakcijos vadus ir papieti kainų kalbės. Very... Dėkuoju abiem pranešėjam už labai aiškiai ir tikslę informaciją, kurią jie pateikė, kurią jie pateikė mūsų diskusijoms. Iš tiesų tai ir atsakė kai kuriuos mano klausimus. Vienas labai svarbus parlamentui klausimas. Tai yra netidėlioti įgyvendinimo įgaliojimų prips. Jeigu šiek tiek nusitęs MIFID e, e, direktyvos prieimimas. Man labai malonu girdėti iš komisijos informaciją, kad taip nebus, nebus atidėliojama ir kad e, tas mechanizmas įsigaliaus laiku. Antras dalykas. Tai yra suminių rizikos rodiklių naudojimas. Parlamentas ir mūsų dėrybininkai mano, kad yra reikalingi tokie suminiai rizikos rodikliai nes čia reikėtų įvertinti ir investuotojų finansinį raštingumą, finansinį informuotumą. Ir tikrai, jeigu nėra investuotojai pakankamai išprūsę, išsilavinę finansinių produktų tai, srityje, tai, tai tikrai bus sunku e, naudoti tuos apibendrintus ar suminės rizikos rodiklius. Reikia pagalvoti apie metodologiją, kurią planuojama naudotis kaip tai planuojama daryti. Ir ar vėliau bus kokia nors peržiūros procedūra, kad būtų galima įvertinti naudojamą metodologiją, įvertinti, ar jinai tinkama, siekia man tikslu ar ne. Man buvo labai malonu išgirsti komentarus susijusius su sąnaudomis. Iš dalies tai buvo teigiamas atsakymas. Turint galvoje kad bus tam tikras rodiklis nustatytas. pagal kurį bus galima įvertinti bendrą investicinių produktų <clears throat> kiekį. Būtų įdomu sužinoti, kur bus galima tame rodiklyje atspindėti tą bendrą suminį sąnaudų dydį kokį poveikį tai turės vartotojui. Aš esu mažmeninė vartotoja, tarkim, taip pat mano mama yra tokio, tokio tipo vartotoja. 2 procentai sąnaudų ar 8 procentai sąnaudų. Sunku įvertinti, koks bus poveikis ilguoju laikotarpiu, kai yra ilgalaikės investicijos. Reikėtų daugiau mums sužinoti apie tos suminius rodiklius. Toliau apie veiklos rezultatus. Parlamentas labai aiškiai pasisakė šio klausimu. Išklausime labai įvairių ekspertų šioje srityje. Ir praeities patirtis galėtų būti įdomi tam tikriems pramonės sektoriams, bet nemanau, kad tai atitiktų mažmeninių investuotojų ar vartotojų interesus. Praeities, praeities tam tikri veiklos rodikliai jokių būdų negali būti pagrindas <clears throat> prognozuojant ateities veiklos rezultatus. Kartais tai gali būti netgi klaidinantis dalykas. kai mes turime tokį investicinių produktų paketą mažmeninių, kai, kai investicijos padaromos, uždaromas fondas ir tie pirmieji rodikliai veiklos gali būti netgi klaidinantis, pagal juos labai sunku numatyti bendras tendencijas. Norėčiau išgirsti jūsų komentarą dėl to. Dar dvi pastabos. Pirmas, tai taikymos srities klausimas. Norėčiau išgirsti aišku jūsų atsakymą. Ar čia kalbama apie išvestinius produktus, ar jie patenka į taikymos sritį ar ne? Toliau aplinkiniai ir socialiai, aplinkosaugos ir socialiniai rodikliai. Ką jūs manote? Kaip jūs ketinate susijęti rodikliuose tuos rodiklius, kurie naudojame EBPO? Taip pat Eurostato atlikta apklausa nemažai informacijos patikė. Man atrodo, kad būtų naudinga naudotis tokio pobūdžio rodikliais, nes jie yra bendrai naudojami kaip rizikos rodikliai kitose sritise šiuo atveju aš manau, kad tai būtų priimtina. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad atsakysite į klausimus. Man labai gaila, kad aš negalėsiu toliau dalyvauti, nes turiu kitų įsipareigojimų, bet mano padėjėjas dirbs ir pasižymės visas, visus atsakymus ir aš už tai iš anksto dėkoju. Ačiū. Ačiū. ECR grupės vardu. Kate Swinburne. Šiandien kalbu ir šešėlio pranešėjo kama vardu, jis atsiprašo, kad negali dalyvauti. Jo komentarai nėra mano, <clears throat> mano pačios komentarai. Pradėsiu nuo MIFID. Keletą pasavų noriu šiandien iškelti, apie kai kuriuos jau kalbėjo mm, kolegos. Pirmiausia, MIFID atidėjimo poveikis, toliau investicijų galimybės ir e, išvesinių pro, produktų galimybės. MIFET reikalavimai turės didžiulį poveikį prips, turint galvoje, kad reikės taikyti investuoto apsaugos taisyklės. Jeigu vėlavimas, uždėlsimas yra neišvengiamas, tuomet reiškia, kad e, prips atstovai neturės prieigos prie visos informacijos. Aš norėčiau daugiau aiškumo. Gal komisija ir esma galėtų daugiau papasakoti apie poveikį tokio uždelsimo ir kaip būtų galima tą poveikį sušvelninti. Toliau norėčiau kalbėti apie praeities veiklos rodiklių traukimą į e, veiklos rodiklių scenarijų. Abi institucijos e, svarsto tokį klausimą, kad reikėtų įtraukti praeities veiklos rodiklius ir tai svarbu perinant į antrą lygmenį. Visos politinės frakcijos gavo nemažai informacijos iš rinkos dalyvių ir vartotojų, turint galvoje, kad jeigu nebus praeities patirties įtraukta į scenarijų, tai turės labai neigiamas pasiekmes negalime pasirinktinai tam tikrus dalykus įtraukti. Tik vienas dalykas yra svarbus, kuriuo būtų galima, negalima tik vienu dalyku grįsti mūsų sprendimo ir vertinimo. Ir praeities veiklos rezultatai yra svarbus kaip pagrindas judant į priekį. Toliau įvairia lypio investavimo galimybės PRIPS pagrindinės informacijos dokumentas yra svarbus šiuo atveju, kalbant apie PRIPS investicijas ir kalbant apie 2020 metų planus, yra svarbu taikyti rinkos adaptavimo priemonės ir visą tai atspindėti jūsit pagrindinės informacijos dokumente. Pagrindinė idėja yra tai, kad turto valdytojai gali laisvanoriškai kit dokumentų naudotis. Kadangi yra labai daug e, produktų siūlomų, kurių, kurie turi įvairialybės investavimo galimybės, reikėtų šį dalyką iš esmės apsvarstyti. Ir dar norėčiau paprašyti E, aiškumo dėl išvesinių produktų, priekyba išvesiniais produktais. Tai netitinka prips reikalavimų ir MIFID e, direktyvos nuostatų. Tačiau šių produktų gamintojai, jie turėtų taip pat parengti pagrindinės informacijos dokumentus. Ir mes norėtume, kad būtų surinktos diskusijos šio klausimu. Thank you. Ačiū, Kei. Okay. Thank you, Chair. Well, I... Peter Jank. Aš tiesiog pritarsiu dėl to, kas buvo pasakyta apie įvairias lyto investavimo galimybės. Reikalingas labai aiškus atsakymas dėl to, kaip bus rengiamas kit. Dėl praeities veiklos įvertinimo, praeities Praėjusią kadenciją tai buvo mums labai svarbus klausimas ir mes e, siūlėme, kad nereikėtų pasirinkti skirtingų scenarijų, kad e, viskas būtų kuo paprasčiau ir galbūt reikėtų atsižvelgti tam tikrais atvejais į praeitis veiklos rodiklius. Dėkuoju, daugiau nematau pagėdaujančių kalbėti, guo ir žaliųjų vardu. Dabar spontaniški pasisakymai. Markus Weber. Ačiū. Dėkuoju už tai, kad pristatėte situaciją, kalbėsiu vokiškai. Mes gavome tris darbo dokumentus ir pagrindinės informacijos dokumentą mes iš išanalizavome labai atidžiai ir pateikėme raštų komentarus, juos norėtume pakomentuoti. Rizikos kriterijus, kriterijus yra vienas iš svarbiausių šio dokumento elementų. Tyrimai parodė, kad galutinis vartotojas, o jis mums labai rūpi, nesugeba įvertinti finansinių produktų rizikos. Dažnai jis jos, jos nepakankamai įvertina, kartais jisai ją pervertina, ypač dabar. Taigi svarbiausias klausimas, kaip suteikti galimybę vartotojui priimti informaciją pagrįstą sprendimą, o tam reikalingi tam tikri kriterijai. Pirmiausia, reikėtų apsispręsti, kas yra pagrindinė informacinė mintis, kai mes pateikėme konkretų kriterijų. O tai reiškia, kad vidutinio išsilavinimo vartotojas galėtų suprasti, suvokti e, įvairių investicinių produktų esmę, Taigi jis turėtų vertinti ne konkrečio produkto pardavimo schemomis, tačiau jis turėtų suvokti, kokią riziką jam gali tekti tuo metu, kai jisai įsigijo produktą ir praėjus galbūt keletui metų. Tuo labiau, kad uh, Mm, privatus vartotojai yra nusiteikę investuoti ne trumpam laikui, o ilgesniam laikui. Taigi reikalingi kriterijai, kurie būtų išsamus. Be to buvo pasiūlyta įvertinti ir rinkos riziką, tą mm, rinkos siravimo faktorių, Žinoma, reikia atsižvelgti į biržų pokyčius, tačiau vis dėlto privačiam investuotojui e, labai svarbu ir e, įvertinti ir rizikos aspektą ir taip pat galimybę parduoti savo įsigytus vertybinius popierius. Čia aš manau, kad įvertinti labai sunku, kadangi čia yra kalbama apie 60 procentų lygio riziką ir aš nelabai suprantu, koks skirtumas tarp trečiojo ir ketvirtojo kriterijaus. Aš norėčiau paklausti, ar jūs taip pat vertinate šitą situaciją, kaip ir mes, ir ar jūs galėtumėte patikinti, kad atsižvelgite į mūsų pasiūlymus. Gil. Aš taip pat norėčiau padėkoti už pateiktą informaciją ir pritarti kolegoms, pasakydama, kad tai yra labai svarbus teisės aktas siekiant apginti, apsaugoti investuotojų interesus. Jeigu mes norime daugiau investicijų į biržų finansinius produktus, tai svarbiausia reikia stiprinti pasitikėjimą šiais biržų, biržuose siūlomais produktais, o tai reiškia, kad investicinių produktų skaidrumo procesus reikia pagerinti. Pirmojo lygio teisės aktuose į tai atsižvelgiama ir todėl labai svarbu perėti į antro lygio teisės aktus ir ten taip pat užtikrinti uh, aiškumą, taip pat labai svarbu, kad sektorijoje būtų taikomos labai aiškios taisyklės. Tačiau aš, man kyla šiokių tokių abejonių dėl įvairių veiklos e, scenarijų įvertinimo. Aš manyčiau, kad tas siūlomas požiūris e, suteikia per daug veiksmų laisvės e, produktų tiekėjams numato per daug mm, plataus masto scenarius, tačiau mes manytume, kad reikėtų tam tikriems scenarijams numatyti kuo aiškesnės ateities perspektyvas. Aš pritariu PRIPS reikalavimui, kad visi mokesčiai būtų um, apie visus mokesčius būtų informuojama. Pavyzdžiui, tų operacijų kaštai gali padidinti įsigijimo produkto kainą. Taigi informaciją reikia pateikti kuo išsamesnę vartotojui ir taip pat reikėtų pateikti ir konkrečius skaičius, o ne tik procentus pramonės atstovai sako, kad e, jai abejonių kelia sąnaudos užtikrinant e, tą papildomą skaidrumą. Tačiau aš manau, kad vis dėlto labai svarbu turėti aiškę informaciją apie sąnaudas, tos informacijos neužkraunant e, tų finansinių produktų tiekėjams ant pečių. Reikia pagalvoti, kaip padidinti skaidrumą, tuo labiau, kad mes visi siekime, kad kuo daugiau investuotojų rinktųsi biržoje parduodamus finansinius produktus. Thank you. Dėkojame. Bernardino. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms, kurie išsakė savo komentarus. Mums labai buvo svarbu susitikti su jumis ir išgirsti jūsų abejonės. Aš atsakysiu į visus klausimus, kuriuos jūs pateikėte ir apibendrinsiu pabaigoje. Dėl terminų Jūs e, kalbėjote, kad tai yra labai svarbu. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad mes laikomės grafiko. Norėčiau Jūs patikinti, kad mes esame pasirengę ir dabar komitetų lygmenių mes atliekame labai intensyvų darbą ir trys e, e, struktūros uh, komisijai pateiks savo pasiūlymus iki kovo pabaigos. Tai yra mūsų tikslas ir mes laikysime šito grafiko. Dėl veiklos įvertinimo ir dėl galimų scenarijų. Mes e, siekime įvertinti situaciją, jeigu pasirinktumėme e, tris skirtingus scenarius, galvodami apie skirtingą ateities perspektyvą. Ir žinoma, mes dar turėsime kai ką patikslinti. Buvo išsakyta nuomonė konsultacijų metu, taip pat ir jūs minėjote, kad reikėtų numatyti daugiau, kad mes numatėme per daug veiksmų laisvės. Tiesiog mes e, atsižvelgėme į tai konsultacijų metu ir dabar galvodami apie tris skirtingus scenarius mes norėtume e, labiau tiksliau e, įvertinti kiekvieno iš scenarijaus specifiką. Taigi mes galutinėse rekomendacijose dėl veiklos įvertinimo atsižvelgsime į šitą faktorių dėl praeities veiklos e, įvertinimo. Iš tikrųjų, e, praeities veikla nebūtinai suponuoja ir sėkmingą veiklą ateityje. Tai buvo naudinga iš jūsų išgirsti nuomonę, kad reikėtų suderinti šitą perspektyvinį scenarijų su tam tikra informacija, objektyvia informacija apie veiklą praeitie. Mūsų suinteresuotųjų šalių grupėje taip pat buvo išsakyta nuomonė, kad vartotojai domisi ankstesnė finansinės institucijos veikla Tačiau, e, žinoma, ta informacija nieko nepasako apie tikrąją investicinio produkto gražą. Todėl reikėtų vengti, kad nebūtų vartotojas dezinformuojamas, kad būtų pateikiama informacija apie tikrą gautą pelną. O tai reiškia, kad uh, vartotojas turėtų gauti šią informaciją, tačiau kartais jos tiesiog nėra. Kai kalbame apie veiklą, tai svarbiausias dalykas yra šitos veiklos dabartyje įvertinimas, tačiau kita vertus reikėtų pateikti ir istorinę informaciją, o jeigu jos trūktų, tai tuomet iškiltų problemų. Mes siekime suderinti tos aspektus. Dėl įvairialypio investavimo reikia paieškoti tinkamo sprendimo, rengiant mūsų dokumento projektą. Tačiau mes dabar dirbdami šitą darbą siekime, kad e, informacija būtų pateikta įmonių siūlant PRIPS produktus. Kai, pavyzdžiui, draudimo bendrovė pateikia įvairia rūšius draudimo produktus, ji turi tiesiog pateikti išsame informaciją apie skirtingus fondus ir jų galimybės investuoti. Kalbėjote apie MIFID ir PRIPS tarpusavio santyki ir apie jūsit teisės aktus. Mes vis dėlto manome, kad vartotojų yra svarbiausia informacija, kurią jisai gauna iš draudimo bendrovės, kuris siūlo investuoti į įvairiausius fondus. Labai svarbu įgyvendinti visas šitas e, nuostadas taip, kad visi praeities kits, kurie yra naudojami jūsits dabar, taip pat būtų kažkaip atspindėti, atspindėti, susijęti. Buvo patiktai klausimų dėl išvestinių produktų. Nuo konsultacijų pradžios mes manėme, kad reikia įtraukti išvesinius produktus į taikymo sritį. Tai buvo aišku nuo pat pradžios. O dabar po įvairiausių konsultacijų mes stengiamės pateikti kuo daugiau išsamesnės informacijos apie įvairius išvestinius produktus, kuriems būtų taikoma informacijos atskleidimo prievolė. Mes savo pasiūlyme, kurį pateiksime komisijai, bus pateikta daugiau informacijos, kuri gauta e, informuojantis su suinteresuotomis šalimis. Žinoma, mes pasiryžę įtraukti šios produktus į šitą pasiūlymą. Dėl rizikos e, kriterijų ar nereikalingas vienas faktorius. Pirmiausia, mes turime suvokti, kad mes teikiame šitą pasiūlymą vartotojo labui. Pa parlamentas šio produkto kontekste norėjo įvertinti naudą vartotojui ir svarbiausia išvada buvo padaryta štai kokia. Kad vartotojas geriau suprastų riziką, jis turėtų įvertinti tik tai vieną iš kriterijų. Pavyzdžiui, rinkos ir kreditų riziką įtraukti į tą vieną kriterijų e, bus nelengva. Todėl mes naudojamės įvairią lypę metodologiją, o dabar mes rengiame e, vieningą metodologiją, stengiamės užtikrinti kuo daugiau skaidrumo ir norime atsižvelgti ir į rinkos sviravimus ir taip pat įvertinti tam tikrą uh, um, praradimų vertės sumažėjimo riziką. Atlikdami tyrimus, pasitelkdami vartotojus, mes e, gavome informacijos, kurią įtrauksime į mūsų komisijai teiksimą pasiūlymą. Taigi mes e, e, siekiame į šitos kriterijus įtraukti nuo 1 iki 7 kategorijas, atsižvelgti į vairalypę riziką, tačiau kad vartotojas geriau suprastų, vienas kriterijus mūsų manimo yra tinkamiausias sprendimas. Dėl sąnaudų ir dėl kas... Both, uh, monetary... ir investicinės gražos. Mes uh, siūlome pateikti procentinę išraišką Dėl sąnaudų. Manome, reikėtų pateikti visų sąnaudų e, indikatorių, bendrą indikatorių. Ir, e, žinoma, pateikti suminės e, sąnaudas. Tai reiškia visas sąnaudas pateikti vieną išraišką. Aš tikiuosi, kad atsakiau į daugumą, o gal net ir visus klausimus, kuriuos jūs pateikite diskusijų metu. No, just a question, just to... Kad e, tinkamiau suvokčiau jūsų mintį pasakytą dėl švestinių produktų. Kalbėjote apie galimybę parengti tokią specialią specialų informacinį dokumentą būtent šiems produktams, ar, ar tą turėjote omenyje? Pagrindinė mintis, kadangi sprendimas dar nėra priimtas, susitikimai vyksta šią savaitę, mes turėtume e, PRIP e, kits dokumento svarbiausius aspektus pritaikyti prie e, tam, tikr, tam tikriems išvestiniams vertybiniams popieriams Taigi tas pagrindinis informacinis dokumentas išliks tas pats, tačiau bus pateikiama, pateikiama papildomos medžiagos, kuri labiau pritaikyta švestinius vertybinius popieriams. Dabar žodis komisijos atstovai. Ačiū. Galbūt pradėsiu nuo tvarkaraščio tiesų geras ženklas yra tai, kad visi sutarėme dėl to, kad būtina laikytis nustatyto tvarkaraščio ir komisija dės visas pastangas, įskaitant taip pat ir vertimo raštu laiko sutrumpinimą bei kitų. E, kitokio pobūdžio administracinės naštos mažymą tam, kad laiku sugebėtume prisimtus susipareigojimus įvykdyti dėl kišimosi galių. Europos mes norime šį klausimą stumti į priekį kuo greičiau. Dėl e, esma įgaliojimų viskas priklausys nuo to, kada bus e, pradėta taikyti <clears throat> našio priemonių rinkos e, direktyvos atitinkami pakeitimai. Taip pat šiuo metu yra rengiami atitinkami sprendimai dėl visos standartų atsižvelgiant į jau galiojančius standartus šiuo metu. Buvo paminėti čia BPO standartai, esu tikras, kad proceso eigoje juos taip pat bus atsižvelgiama. Dėl sąsojų tarp MIFID ir MIFIR aš, mes manome, kad mažminių investicijų produktų paketas E, galima būtų savarankiškai e, toliau renkti ir aš čia neižvelgiu būtinybės e, procesą stabdyti vien dėl to, kad reglamento tvirtinimas ir rengimas šiuo metu yra šiek tiek užstrigęs dar galbūt keletas žodžių dėl pagrindinio informacinio dokumento turinio ir šiuo metu vyksta kaip tik atitinkamos diskusijos. Mes manome, kad e, svarbiausia būtų parengti vartotojams naudingus scenarius tam, kad jie galėtų e, priimdami investicinius sprendimus ateityje, jais tinkamiau pasinaudoti, žinoma, būtina atsižvelgti į anksčiau sukauptą patirtį rengiant dabartinius scenarius ir esas e, būtent taip ir elgesi šiuo metu. Kalbant apie išvestinius e, investicinius produktus, e, žinoma, jiems aiški išimtis nėra taikoma, tačiau aišku, tą informaciją reikia atnaujinti tačiau manau, kad tas e, Europos priežiūros institucija čia yra pasirinkusi tinkamą kelią. Dėl daugia lypių investicinių produktų šiuo metu reikia kalbėti apie tam tikrą perinamą laikotarpį šioje srityje, <clears throat> tačiau reikia aiškiai suvokti, kad e, šių produktų aspektai e, susiję su pagrindiniu informaciniu dokumentu ir su PRIP e, yra tarpusavyje palygintini. Ir e, būtent tas aspektas yra svarbus pažymėti. Ačiū. Ačiū turime šiek tiek laiko, jeigu pranešėjai arba šešėliniai pranešėjai, pavaduojantis pranešėjai norėtų tarti žodį, tai suteiktume iš tokią galimybę, nenorinčių kalbėti nėra, taigi ačiū, kad dalyvavote posėdėje. Ačiū už sutiktą informaciją, taip pat ir apie terminus, tvarkarašius, bei žinoma, noriu padėkoti Jums uždedamas pastangas tam, kad tinkamai vertintumėte tam tikrų investicinių produktų specifinius aspektus, įskaitant ir investicinius vertybinius popierius. O šiaip manau, kad iš tiesų diskusija buvo labai naudinga, pasikeitimas nuomonėmis. Taip pat dabar skelbsime pertrauką iki 15 po 11, kuomet vyks formalus klausimas e, kandidato užimti EOPA vadovo pareigas.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 Dear colleagues, I think that. Gerbiami kolegos, galime pradėti. Septintas darbo tvarkės klausimas tai yra naujojo Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomojo direktoriaus skirimas. Šiandien turime viešus klausimus Kalba eina apie vykdančiojo direktoriaus skirimą. Ajopos vykdančiojo direktoriaus. Pagal atrankos procedūrą ponas Fausto Parentė, malonu Jūs matyti šiame komitete. Jūs buvote atrinktas priežiūros pareigūnų valdyboje kandidatuoti šią poziciją. ir tam reikalingas Europos parlamento pritarimas. Dėl to mes surengėme klausimus su atrinktų kandidatų. Ir šią popietę balsuosime dėl pranešimo projekto, kuriuo tvirtinamas ponas Parente. Tai bus balsuojama e, parlamento atitinkama plenarinė sesija. Ponas e, Faustai parentė, žodis jums penkios minutės e, skiriama įžanginėje kalbai, o po to bus klausimų ir atsakymų laikas. Dėkoju pirmininkė, gerbiami nariai EKON komiteto. Noriu pradėti nuo to, kad man didžiulė garbė šiandien būti čia, Europos parlamente, kuris tiesiogiai atstovauja ES piliečiams. Noriu šitą pasakyti apie pagrindinius iššūkius, kuriuos matau iškylančius prieš jau ateinančiais metais ir kaip galėčiau prisidėti prie tų iššūkių sprendimo. Toliau reikėtų <clears throat> kurti e, patikimą priežiūros instituciją ir ateinančiais penkeriais metais turime tris prioritetus. Pirmiausia, stiprinti priežiūros konvergenciją sustiprinti prevenciją vartotojų apsaugą ir užtikrinti finansinio stabilumo išsaugojimą. Pirmiausia, Solvency 2 jau yra įsigaliojusi ir tai yra galimybė padidinti nuoseklumą tarp nacionalinių požiūrių. Šiek tiek pasikeitė požiūris nuo reglamentavimo prie priežiūros ir priežiūros konvergencijos, siekiant garantuoti vienodas veiklos sąlygas ir vienodą apsaugą draudėjų e, visoje Europoje. Daug dar reikia nuveikti šioje srityje ir reikia užtikrinti visišką harmonizavimą, suderinimą ir turime priemonės tam pasiekti. Priežiūros vadovą rengiame žinyną, taip pat kolegų peržiūrą, specialus vaidmuo EOPO įskiriamas pateikiant nepriklausomą aukštos kokybės įvertinimą nacionalinių priežiūros institucijų vertinant jų e, veiklą. Mes teikiame konsultacijas ir patarimus nacionalinėms priežiūroms institucijoms, siekiant užtikrinti, kad geriausia praktika būtų paskleita ES lygių. Antras prioritetas - vartotojų apsauga. Mums reikia atkurti vartotojų pasitikėjimą, kuris yra esminis tikslas ir tai reikalauja stiprinti rinkos veiklos sąlygas ir priežiūrą. Šiam tikslui mums reikia veiksmingo produktų reguliavimo, valdymo, atsižvelgti vartotojų poreikius ir interesus ir taip pat reikia užtikrinti, kad potencialus draudėjai ir jau dabartiniai draudėjai būtų tinkamai informuoti ir mm, draudimo produktų platinimo direktyvo šiuo, šiuo atveju yra e, svarbiausias dokumentas. Turime užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į proporcingumo principą ir stiprinti derinimą visoje Europoje, tuo pačiu atsižvelgiant į skirtumus nacionalinėse rinkose ir, įva, ir įvairius skirtingus e, platinimo kanalus. Čia reikėtų tenkinti vartotojų poreikius ir būtina kurti tokius draudimo produktus, kurie suteiktų pritinės vertės vartotojams. Reikia užtikrinti rinkos patikimą vystimą ir atkurti vartotojų pasitikėjimą. Trečias dalykas - rinkos sąlygos draudimo ir pensijų fondai nuolat patiria iššūkius, yra e, testai e, streso sąlygomis atliekami ir turime bendrą domenų bazę draudimo sektoriui, kuris leidis, leis toliau stiprinti mūsų veiksmus, koordinuojant tolesnius veiksmus, kurių turės imtis nacionalinės institucijos. Solvency 2 peržiūra yra labai svarbus dalykas. Taip pat reikia kurti visos Europos, viso Europo galvojantės asmeninės pensijos produktą, įgyvendinti IORP e 2. <clears throat> Nemažai projektų ir Europai būtina keistis, prisitaikyti prie naujų darbo etapų. Aš esu pasirengęs valdyti, užtikrinti tos pokyčius, užtikrinti uh, kad strategija būtų perkelta į kasdieninę veiklą šios institucijos. Aš e, pasitelksiu savo patirtį, vadovaujant nemažai projektų, nedaug, ne, nemažai metų dirbau tarptautinėje aplinkoje, turiu labai aišku supratimą europinių struktūrų ir pritariu europinėms idėjams. Neseniai aš dalyvau dėrybose įvairių procesų pertvarkime ir tikiu, kad galiu atrasti tokius sprendimus, kurie užtikrintų ES interesus. Baigiant, norėčiau pasakyti, kad man būtų didžiulė e, garbė pasitarnauti ES institucijai EIOP, jeigu būsiu ją paskirtas. Aš dėsiu pastangas kurti stiprią priežiūros instituciją, dėmesį skiriant Europos piliečių interesams. Ir kadangi jūs esat mūsų piliečių balsas, esu pasirengęs jums teikti ataskaitas ir teikti informaciją bet kokiu momentu, kai to prireiktų, ir atsižvelgti į Europos parlamento ir Europos piliečių poreikius. Tai tiek ačiū. Dėkoju ponas Parentė. Burkhard Balts, pirmas kalbėtojas. Ačiū pirmininkė. Malonu matyti poną Parentę šiame posėdyje. Aš norėčiau pateikti Jums du klausimus, po to galbūt pateiksiu dar keletą. Jūs CEOPS struktūrose dirbote anksčiau, tai reiškia dalyvavote EOPA veikloje ir anksčiau. O dabar, būdamas EOPOS vykdomasis direktorius, jūs įgausi, įgysite kitas, kitus įgaliojimus ir turėsite atsižvelgti į parlamento reikalavimą, kad būtų kuo tiksliau įgyvendinami teisėkuros įgaliojimai. Pavyzdžiui, turiu menyje proporcingumo principą. Antras klausimas. Jūs ilgai dirbote Italijos draudimo bendrovių priežiūros srityje. Ko jūs tikistės iš uh, antrosios uh, Solvency 2 uh, direktyvos įgyvendinimo? Ar jūs manote, kad uh, šitas sudėtingas teisės aktas turi, galės būti įgyvendinamas iki galo. Dėkoju. Thank you, Mr. Balts. Dėkoju kolegai Balts. Pirmuoju klausimu atsakysiu, kad aš jau, jau daugelį metų dirbu tarptautinėme kontekste dirbau darbo grupėse EJOPA kontekste ir aš iš tikrai mastau europietiškai ir galiu pasiūlyti įvairius sprendimus, kurie yra svarbus, būtų naudingi Europos Sąjungos, Europos Sąjungos mastu. Taigi aš nematau problemų, kad galėčiau būti kaip nors priklausomas. Mano uždavinys e, įgyvendinti Ejopos e, e, strategiją ir laikytis tų įgaliojimų, kuriuos man suteiks valdymo taryba. Taigi nemanau, kad reikėtų abejoti mano nešališkumu. Žinoma, tenka pripažinti, kad ne vienas e, teisėkuros aktas nėra idealus ir be priekaištų. Taigi, mokumo 2, Solvency 2 teisės aktas yra taipogi pakankamai sudėtingas, mes dabar galvojame apie jo įgyvendinimą ir jo nuostatos turėtų būti taikomos tinkamai, tačiau reikėtų įvertinti, kaip šitos nuostatos uh, paveiks uh, vartotojus. Galbūt jūs išsameu pakalbėtumėte apie proporcingumą. Ataskaitų teikimo srityje yra daug nuveikta šioje srityje, šį darbą tęsėme toliau, tačiau šitas proporcingumo principas nėra tuščias dalykas, Labai svarbu mums išsiaiškinti tas rytis, kuriuose proporcingumo principas galėtų būti taikomas veiksmingiau. Mes turime pirmiausia galvoti apie vartotojų interesų apsaugą, Ir žinoma, neturėtume galvoti tik tai apie didžiausias e, įmonės. Jau daug kas yra nuveikta, daug kas yra daroma dabar, tačiau dar yra daug ką nuveikti. Iš tikrųjų, niekas nėra tobula. Mes pradėjome dirbti mokumo 2 e, e, direktyvos e, įgyvendinimo kontekste yra pakankamai priemonių tam padaryti ir yra galimybių pasiekti konkrečių rezultatų. Ferreira. Dėkoju parente už tai, kad atvykote į susitikimą su mumis. Aš kalbėsiu angliškai ir norėčiau pasakyti, kad mes dabar gyvename įdomiais laikais, tačiau pakankamai sudėtingais laikais. O Ejopa, nors ir nauja struktūra, bet vis dėlto mm, mm, turėjo prisijimti du didžiulius iššūkius susijusius su biudžetu ir jai reikėjo pasirinkti. Aš norėčiau paklausti jūsų būtent apie tai. Jeigu jums reikėtų pasirinkti konkrečią veiklos sritį, tai kokią viziją jūs matytumėte ejopai, siekiant e, apginti vartotojų interesus būtent šioje srityje. Antra, mes turėtume sustiprinti sąsają su uh, įvairiomis priežiūros struktūromis, kadangi bendroje rinkoje verslas taip griežtai neatskiriamas. Taigi, kaip užtikrinti sąsajas ir priežiūros nuoseklumą. Turiuomenyje EJO paveiklą ir kitų priežiūros tarnybų veiklą. Taip pat norėčiau paklausti, kaip indėlininkai turėtų gauti papildomą informaciją apie rinkoje pateikiamus draudimo produktus, kad jie galėtų patikėti savo santaupas būtent šioje sudėtingoje verslo aplinkoje. Iš tikrųjų, jūs ties, teisi, sakydama, kad ir sektoriui, visai finansų sistemai yra atėję labai sudėtingi laikai. Mes savo veiklą kreipiame pirmiausia į vartotojų interesų apsaugą. Visa mūsų priežiūros veikla yra susijusi su vartotojų interesais. Tačiau Jeigu biudžeto lėšų nepakanka, prireikia daugiau laiko. Aš norėčiau padėkoti parlamentui už paramą formuojant mūsų biudžetą, tačiau taip pat norėčiau pasakyti, kad visada tų išteklių nepakanka ir todėl reikia veikti veiksmingai optimizuoti savo procedūras. IDD įgyvendinimas galėtų būti labai geras žingsnis, pateikiant labai geras kokybiškas priežiūros nuostatas, o po to jau reikėtų pereiti prie teminės peržiūros, atrenkant tik tai tam tikras temas, atlikus vertinimą ir žinoma pagalvoti apie tai, kaip politikos srityje būtų galima numatyti didesnę vartotojų apsaugą. Dėl e, sąsajų su kitomis priežiūros institucijos jomis aš vadovavau jungtinėme komitete vienam iš pakomitečių komitečių ir supratau, kad sustiprintas bendarbiavimas yra reikalingas visuose lygmenyse. Labai svarbu, kad įsivyrautų pasitikėjimo, bendradarbiavimo dvasia, kad mes pasitikėtume vieni kitais ir stiprintume šitą bendradarbiavimą. Iš tikrųjų, Dabar mums pasitaikė puikia proga siekti vidaus rinkos profesinių pensijų srityje, kol kas vidaus rinkos nėra. Yra vadovaujamasi nuostata, kad pensijų, profesinių pensijų sritis yra valstybių vidaus rinkos prerogatyva, o dabar atsiveria puikios galimybės ir konsultuodamiesi su visuomenė, su suinteresuotomis šalimis, mes bandome išsiaiškinti to bendros rinkos poreikio svarbą. Dėkuoju. Jums buvo užduota įvairių klausimų per ankstesnius klausimus, tačiau noriu paklausti bendrą klausimą dėl Europos priežiūros institucijų ir jų bendradarbiavimo su parlamentu pagal pirmąjį lygį. E, esos e, e, turi pristatyti mums antrą taisyklių rinkinį. Taip pat labai svarbus yra esos ir komisijos vaidmuo formuojant RTS ir kitas sistemas. Taigi ta diskusija šiuo metu vyksta pakankamai sudėtinga. EKR er frakcija labai rimtai vertina e, demokratinės kontrolės galimybės, turint omenyje, kad e, dialogas tarp ES ir Europos parlamento dėl antrojo ligmens proceso nevyksta taip, kaip norėtume, kaip ketinate užtikrinti, kad antrojo ligmens priemonės bus e, <clears throat> įgyvendinamos taip, kad parlamentas būtų įtrauktas į vykstančias diskusijas. Taip pat noriu paklausti, kaip pasitelkdamas savo nacionalinę patirtį užtikrinsite, kad nacionalinės priežiūros institucijos tinkamai ir nusekliai vykdytų e, Solvency 2 reglamento nuostatas. Sakymas viena vertus akivaizdu, kad būtina patvirtinti e, antrinės teisės aktus, nes e, pirmojų lygmenių mes negalėsime išspręsti visų smulkmenų ir tai yra akivaizdu, turime išlikti atskaitingi, pristatyti savo veiklos skirtingus e, etapus Europos parlamentui, turime atsižvelgti jūsų pageidavimus ir reikalavimus. Iki šiol, kiek man žinoma, taip ir buvo elgiamasi, tačiau esu tikras, kad ateityje tas bendradarbiavimas bus dar labiau sustiprintas ir mes rasime laiko išklausyti vieniems kitų, kai to prireiks. Man akivaizdu, kad būtent užtikrinti atskaitomybę ir mums tinkamai pristatyti savo darbą jums. Noriu pasakyti, kad čia linkme galbūt mm, būtų galima žengti dar vieną papildomą žingsnį tada, kai e, e, bus jau parengtas esos veiklos taisyklių pirmasis lygmuo tam, kad e, geriau galėtume suvokti kuo yra grindžiamos vienos ar kitos pirminės teisės nuostatos ir po to jau galėsime toliau pirmojo ligmens teisės aktų rengimo darbus vystyti. Man yra svarbu, kad visose sprendimo prieimimo proceso etapuose tas bendrabiavimas vyktų. Iki šiol jis vyko tik tai antrajame ligmenyje. Ir E, mes e, taip pat privalome atsižvelgti, e, rengdami savo rekomendacijas į jūsų pageidavimus ir reikalavimus ir manau, kad pagerinti padėtį būtų galima tada, kai bus visapusiškai baigtas renkti pirmasis esos veiklos lygis ir Po to bus galima pereiti prie detalaus teisės aktų gyvendinimo antrame ar trečiajame ar kitose lygmenyse. Kalbant apie mokumas 2 reglamento gyvendinimą, tai mes e, puikiai žinome, kad kai kuriuose šalise yra kilęs tam tikras susirūpinimas dėl šio reglamento nuostatų ir buvo pateiktas reikalavimas numatyti pakanka parengti detalę naujos sistemos įgyvendinimo instrukciją. Ir EOPA lygių buvo parengtos atitinkamos gairės, kurios buvo labai naudingos. Nes tokiu būdu, pavyzdžiui, Italijos E, draudimo priežos institucijai buvo suteikta pakankamai išsami informacija ir mes sugebėjome išvengti rimtų problemų. Petris Jasikas dabar. Tuos klausimus, korą man 87 klausimų sąrašą pateikė, aš tik tai keletą užduosiu, ponas Karinti. Ar galėtumėte mums įvardinti tas svarbiausias pamokas, kurias per pastarosius trejus metus užimdamas dabartinės pareigas išmokote ir kokia sukaupta patirtimi jūs remsitės dirbdamas Ejopoje. Taip pat e, kokių pokyčių ketinate įvesti, jeigu apskaitai ketinate įvesti į administracijos darbą Ejopos ir kaip kasdienį veiklą Ejopos būtų galima pagerinti. Taip pat e, kokie jūsų manimų per tenus penkerius metus e, bus didžiausi vidiniai ir išoriniai iššūkiai, su kuriais EOPA susidurs. Ačiū. Kalbant apie, sakant jūsų pirmosius klausimus, e, tai pasitelksiu tą patirtį, kurią sukaupiau anksčiau, tai yra per pastarosius trejata metų yra, sus, yra susijusi su mano institucijos e, veiklos raida, mano šalies institucijos ir aš buvau atitinkamas darbo grupės reformuojančios šios institucijos veikla vadovas. Nes Italijoje draudimo priežiūros ir bankų priežiūros institucija buvo viena anksčiau, po to ji buvo atskirta. Ji vadinasi ISVAP, o dabar vadinsis IVAS. Taigi mes parengėme naują organigramą, naują administracijos struktūrą ir manau, kad būtent ši sukaupta patirtis tikrai bus labai svarbi EOPOS veikla pertvarkant, nes aš manau, kad EOPA yra patekusi į panašią padėtį, nes mes per pastrosius penkerius metus tikrai nemažai pasiekėme EOPOje, tačiau dabar perinant nuo reglamentavimo prie priežiūros veiklos būtina uh, surenkti, perkvalifikuoti galbūt tam tikrą prasme darbuotojus, nes pasikeis jų darbo pobūdis, mes pakankamai gerų rezultatų pasiekime politinėme ligmenyje, o dabar turėsime daugiausiai dėmesio skirti priežiūrai ir kontroliai, todėl turėsime atitinkamai motivuoti savo darbuotojus ir juos paskatinti, pristaikyti prie naujo institucijos veiklos pobūdžio, todėl Italijoje sukaupta patirtis, manau, tikrai man bus naudinga šį darbą dirbant. Kalbant apie Europos būsimus iššūkius, tai tarp išorinių iššūkių pažymėčiau bendram draudimų sektoriui būdinga, visam draudimų sektoriui būdinga iššūkį tai yra būtinybė nustatyti tas svarbiausias rizikos sritis ir sektorius ir būtina sudaryti sąlygas nacionalinėms priežiūros institucijoms <clears throat> atitinkamai reaguoti į pasikeičiančias sąlygas rinkoje, kad būtų galima išvengti rimtesnių problemų. Mokumas 2 šio reglamento nuostatos dabar, leidžia mums dabar surinkti atitinkamus <clears throat> duomenis ir pagerinti savo pagė, pajėgumus, nustatant pažeidžiamiausias sritis, atsižvelgiant taip pat į nacionalinių priežiūros institucijų požiūrį ir derinant jų veiksmus tarpusavį. Gu atstovų salėje nematau, sako pirmininkas, taigi žaliųjų atstovas Svenas. Jums klausimą. Ačiū. Pirmiausiai dėkoju, kad atvykote su mumis susitikti ir jūsų darbo patirtis, aiškiai, parodo, kad esate gerai pasirengęs šias pareigas užimti, tačiau žalieji ir šiame komitete noriu kaip įdėmėsi į sudėtingesnės e, veiklos rytis ir sektorius, taigi asmeniškai šios kritikos neprimkite, toks jau yra mūsų vaidmuo, kuomet dėrėjomės dėl mokumas 2 reglamento paskutinių nuostatų. Matėme, kad Italijos vyriausybė dėjo labai daug pastangų, kad jie būtų taikomos įvairios išimtis. Noriu du dalykus paminėti. Kuomet buvo kalbama apie tam tikras neciklinės išmokas, kurios prieštaravo finansinio reglamento logikai. Turint omenyje tinkamus rinkos sviravimus, kainas nustatant, <clears throat> tai Italijos vyriausybė labai priešinosi dabar patvirtintai e, necikliniai išmokai, tiksliau įmokai. Padalyvavimas mokumas 2 reglamento sistemoje. Iš Italijos pusės buvo įsivaizduojamas taip, kad toks, kad neliktų Italijos draudikams praktiškai jokios rizikos. Iš noriu paklausti, ar e, jūs darėte kokią nors įtaką Italijos vyriausybės pozicijai šiuose darybose ir kaip jūs asmeniškai vertinate abu šios aspektus, kadangi e, jie yra glaudžiai susijęs su apdarumo principu, kurio vadovaujamas įmoklumas du sistema. Atsakymas, aš dalyvavau darybose dėl moklumas 2. Techninėme ligmenyje dalyvavau tose darybose, atlikau tam tikrą priežiūros e, kontrolės funkciją, padėdamas uh, kompetentingam ministrui dalyvauti dėrybose, taip pat dalyvaudavau ir tarybos posėdžiuose kartais kalbėdamas Italijos vyriausybės vardu. Aš su susipažinęs su jūsų minėtais klausimais, kur iškilo tam tikrose projektų gyvendinimo etapuose, kalbant apie, sakant, pirmąjį klausimą, galiu pasakyti, kad neciklinė įmoka iš tiesų nebuvo tokia patvirtinta, kaip jūs minėjote, nes tuo metu Italijos vyriausybė prašė šiek tiek kitokių dalykų, nei jūs kalbėjote. Aš manau, kad Italijos pozicija ir dabar patvirtinta pozicija neprieštarauja jūsų minėtam apdirimo principui, nes jis suteikia galimybę krizės laikotarpį numatyti tam tikras atsvaros priemonės. Viskas priklauso nuo to, kada ir kaip tos priemonės bus įgyvendamas. E, pirmininkas e, prašo leisti atsakyti klausimus ir po to užduoti papildomą klausimą. Nes mes nesame įpratę nutraukinėti kalbėtojų. E, jūs išgirsite atsakymą į klausimą, po to galėsite užduoti papildomą klausimą. Kaip liepsite pirmininkės? Taigi manau, kad mes turime numatyti galimybę išvelgę tam tikrų sistemos spragų, jas pašalinti. Mokumas 2 reglamento peržiūra šiuo metu vyksta ir mes dabar uh, peržiūrėsime šį reglamentą vadovaudomėsi pirmųjų jo galiojimo metų uh, patirtimi. Kalbant apie dalyvavimą sistemoje, tai iš tikrai nėra visiškai nerizikingas, veikia tam tikra kalibravimo sistema, kuri yra dabar šiek tiek kitokia nei per pereinamąjį laikotarpį, o anuo metu pradėta taikyti sistema susijusi su ilgalaikėmis institucijomis, mano nuomonė, taip pat neprieštarauja apdairumo principui e, pagal mokumas 2 e, sistemą. Aišku, galima laikytis kitokio požiūrio, tačiau manau, kad ir šiuo atveju peržiūrėdami mokumas 2 teisės aktą mes turime labai išsamei pasvarstyti, ar reikia kokiu nors pokyčiu ar ne. Aš manau, kad tų pokyčių bus, tačiau tikrai ne aš dėl jų spręsiu. Papildomas klausimas. Net ir neturint laiko, vis tik steiksim tokią galimybę. Labai jūs malonus pirmininkė. Aš nesuprantu, kodėl kontraciklinė įmoka neprieštarauja apdarimo principui, jeigu jūs sutinkate su tokia nuostata, kad vertė gali sumažėti finansų rinkose vertybinių popierių, tačiau nereikalaujate tam tikro atsargos rezervo sukaupti. Taigi jūs e, norite užimti šias pareigas ir turite turėti tam tikrą poziciją, kurią aš noriu išgirsti. Nes mano nuomonė ilgalaikės investicijos e, negali būti vertinamos e, vienokiai ar kitokiai priklausomai nuo to, kokia teisinė forma yra pasirinkta. Aš suprantu, kad e, valstybės tarnautojo pareiga yra reglamento nuostatas taikyti, na, o mes galime jas pakeisti. tos kontraciklinės priemonės apriepia ilgalaikių priemonių paketą, kurios e, ir savo ruoštų jas viena kita, viena kita atsveria. Taigi, iš esmės mes negalime kalbėti apie tam tikrą neapdairumo arba apdairumo principo netaikymą. Aš atsiprašau, tačiau jūs turite vertinti visą sistemą ilgalaikių priemonių taikymas e, vyksta per tam tikrus, e, vadovaujantis tam tikrą sistemą ir priežiūros pareigūnai turi visas priemonės, kurias pasitelkia, gali suvokti, ar <clears throat> priemonės, kurių įmamasi, leidžia e, įveikti tam tikrą kritinę rinkos būklę ar, ir ar yra vadovaujamas apdairumo principu. Taigi nebijokite, čia viskas yra kontroliuojama. FDD atstovų nematau salėje, taip pat ir ENF atstovų nėra. Vėl žodį suteikiu Burgertui Balcui. Ačiū pirmininkė dar papildomą klausimą noriu užduoti. Europos komisija praėjusiu metu lapkritį paskelbė pateiksinti pasiūlymus dėl rizikos mažinimo. Tai yra būtina prielaida, kad būtų galima susidarėti dėl bankų sąjungos galiausiai. Praėjusią savaitę Italijos premjeras Renzi pareiškė, kad ketina pasinaudoti veto teisę, jeigu būtų daromos kliūtis e, mažinti e, valstybės, valstybės e, obligacijomis susijusius veiksmus. Europos centrinis bankas yra pareiškęs atitinkamą vertinimą, kitos institucijos taip pat. Kaip jūs asmeniškai vertintumėte šį pono Rencio pareiškimą susijusiu su valstybių obligacijų, valstybinių obligacijų platinimo tvarka. Aš dirbu e, draudimo srityje, ne bankų srityje, sako ponas Parentė. Čia jokauju. Aš išvelgiu čia tam tikrą prasme, kalbant apie rizikas e, ir grėsmės susijusios su valstybinio obligacijų platinimu Nemanau, kad ateityje galėsime atvirai šnekant taikyti <clears throat> kitokį požiūrį susijusi su valstybiniu obligacijų platinimu. Nes jeigu turime imtis kokios priemonių, tai jos turi būti gyvendinamos tiek bankų, tiek draudimo sektoriuose kartu. Mes sieksime išsiaiškinti apimti visas detalės susijusias su e, didesnio masto ir mažesnio masto apdairumo principo taikymu ir būtent dėl to mes mokumas 2 turėsime peržiūrėti per būsimuosius e, trejata metų. Nu, o ponas Renčiui buvo mano premjeras ir kartais aš pritardavau jo poziciją, o kartais ne. Manau, kad e, Jopos e, e, statute yra įtraukta atitinkama nuostata, pagal kurią nebūtina vadovautis nacionalinių vyriausybių vadovų instrukcijomis. Nina Gil, ačiū ponė Parentė, praėjusią savaitę Jopa pristatė savo prioritetus veiklos 2016 metų, tačiau Fintex nebuvo minima tarptų prioritetų. Fintech tuo tarpu pritraukė per praėjusius metus 540 milijonų investicijų vien Junktinėje karalystėje ir e, turi potencialą pakeisti padėtį ne tik bankų, tačiau ir draudimo sektorė visoje Europos Sąjungoje. Taigi mes gyvename labai greitai kintančioje visuomenėje, kuomet technologijos naujos taip pat yra dėgiamos priežiūros institucijoms ir sektoriui kyla sunkumų prisitaikant prie šių pokyčių greitai vykstančių, o vartotojai, klientai taip pat nori, kad jiems teikiamas paslaugos būtų teikiamas kuo greičiau ir aukštesnės kokybės. Ir aš manau, kad fintechs tikrai gali palengvinti vartotojų gyvenimą. Ir tokias įmonės kaip Coover pasitelkė šias naujas priemonės, kuomet, pavyzdžiui, galima arba siūlo trumpalaikės draudimo paslaugas, kurias galima įsigyti per kelias minutės ir reikia tik tai turėti išmanųjį telefoną ir e, kamerą po ranka. Kaip jūs, kaip priežos institucija, vertinate šios technologinius pokyčius, kurie pakeis e, draudimo sektorių iš esmės ir kokius didžiausius iššūkius užvelgiate ir kaip e, reikėtų jūs tinkamai atremti tam, kad sektorius ir toliau auktų, reaguodamas į vartotojų pokyčius. Mes nenorime per daug reglamentuoti, tačiau nenorime ir atsilikti nuo vykstančių procesų. Jūs teisi, <clears throat> technologijos suteikia daugybę galimybių, bet ir naujų pavojų. Mūsų darbas kaip priežiūros institucijos yra leisti rinkai pasinaudoti naujomis galimybėmis, bet taip pat užtikrinti, kad draudėjai, piliečiai, kad jais būtų elgiamasi atsargiai, kad jiems neiškiltų bereikalingos rizikos. Kartais yra lengviau, ko gero, prižiūrėti tam tikrą platformą, kurioje yra platinami draudimo produktai. Pasižiūrėkime, pagalvokime apie įvairius tradicinius tarpininkus, kurie užmėsga kontaktus su klientu. Negalite kiekvieną kartą dalyvauti kaip e, priežiūros pareigūnas, siekiant įvertinti, ar paklausos ir pasiūlos santykis tinkamai užtikrintas ir ar tai, kas siūloma, atitinka draudėjo interesus. Technologinė platforma kartais yra labai didžiulis informacijos šaltinis priežiūros pareigūnų. Galima vieną patikrinimą atlikus išsiaiškinti, kiek draudėjų naudojasi viena, viena ar kita technologinė priemonė, išmaniųjų telefonų ir taip toliau, ar tai tinkamai yra daroma. Mes turime priemonę, pažiūrėjau, Italijoje mes atliekame lyginamąją analizę įvairių tinklalapių ir ėmėmės priemonių prieš vieną tinklapį neseniai, kuris netitiko reglamentavimo reikalavimų. Ir atliekama lyginama analizė tik tarp tikrų draudikų. Kitaip tariant, mes turime priemonių, kurių pagalba nustatome pažeidimus bet tai yra sudėtingiau padaryti nei anksčiau, praeitįje, kai vyko tradicinė, <clears throat> tradicinė veikla rinkoje, kai buvo lengviau kontroliuoti tarpininkus. O dabar rinkos e, elgesio kodeksas, elgesio taisyklės yra labai svarbios ir jos daros ypač svarbios, kai yra ir technologijos priemonės naujos naudojamos. Ačiū. Baigiame klausimų ir atsakymų sesiją. Ai, dar yra, dar yra klausimų, spontanių klausimų, ponas Fransulica, prašau. Ačiū pirminkė. Aš buvau draudimo priežiūros komisijos Rumunijoje nariu. Prieš keletą metų noriu paklausti pono Parente. Kokiu būdu jūs ketinate val, suvaldyti nesutarimus tarp nacionalinių priežiūros institucijų, kai iškils tokie nesutarimai. Kokios priemonės, kokie įrankiai yra jūsų dispozicijo, jūs, ko jūs pasinaudosi, pasinaudosite. Tai mums visiems duoda peno pamastymui. Šiuo metu EOPA atlieka mikro <clears throat> atsargumo principo taikymo analizę Bet kai kurios institucijos labai skiriasi valstybėse narėse. Finansinės priežiūros institucijos yra kelios, kitur viena. Ar jūs nemanote, kad mums reikia nustatyti standartizavimą? Tai yra Europos priežiūros sistemos e, tam tikrą suderinamumą nacionalinių lygių, standartizuoti tai kad tai būtų geriau re reprezentuojama, geriau koordinuojama ir labiau supaprastinama. Ačiū. Dėkoju. Taip, jūs teisus. Mes negalime paprasčiausiai visko standartizuoti. Nėra, kad vienas kurpalis tiktų visiems, tai nepasiteikina. Bet priežiūros konvergencija yra labai svarbus projektas, ties kuriuo turime dirbti. Tai vienas iš prioritetų, kuriuos aš paminėjau žanginėje kalboje. Ir mes turime įvertinti dabar galiojančias vietose priežiūros praktikas, išrinkti geriausias ir išplatinti geriausią patirtį, geriausią praktiką visoje Europoje. Bet negalima laikyti vieno paprasto požiūrio visiems, turime atsižvelgti skirtumus rinkoje, bet patikėkit manimi, tikrai yra daug galimybių gerinti dabartinę priežiūros sistemą įvairiose valstybėse narise. Dėl, tarp naciona, dėl nesudarimų tarp nacionalinių institucijų yra priemonių, e, tarpininkavimas vienas iš įrankių yra naudojama Europoje. stengiamės, stengiamės išspręsti nesutarimus, nesigrebent pačių griežčiausių priemonių, bet jeigu reikės, tai jau yra pasirengusi atlikti tarpininko vaidmenį, mediatoriaus vaidmenį tarp skirtingų nacionalinių institucijų, kai iškyla nesutarimai. Ir čia mes remiamės e, e, galiojančiais reglamentais, kuriuos rengėte jūs kaip vienas iš teisės aktų leidėjų. Thank you. Dėkuoju. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Galime baigti klausimus. Dėkuoju ponui Prentė. Dabar turėsime uždarą sesiją, o balsavimas numatytas trečią valandą keturiasdešimt minučių, tai yra po pietų. Dėkuoju.